teisės reikalų komitetui. 2009 m. gruodžio 2 dieną posėdžiavo tas teisės reikalų komitetas, buvo svarstyta kelių piliečių byla. Tam tikrų narių išrinkimą svarstė ir nusprendė, kad buvo